Teisės reikalų komitetui parlamente. Dabar pradėsime balsuoti. Lunačiak pranešimas dėl ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo. Vienas balsavimas, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Narių skirimas į e, tyrimų komitetą dėl e, teršalų kiekio matavimo automobilių sektoriuje. Narių skir, skirti narius siūlė pirmininkų sueiga ir aš nesulaukiu jokių pakeitimų šiam pasiūlymui ir todėl laikysime juos patvirtintais. asociacijos e, ir išsamus ir visapusiškus susitarimas su Gruzija, Moldova ir Ukraina. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Septintas pakeitimas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Aštuntas pakeitimas už? Prieš? susilaikė, atmestas. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktas pakeitimas. Vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 26 punktas, jam yra pakeitimas žodžių, kurį teikia ponas Galeris. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Galiausiai Moldovoje patvirtinta nauja vyriausybė, todėl turime atnaujinti tekstą. Dėl to sutariau su ponu Fleckensteinu iš Sosdemų frakcijos. Ir jeigu pažvelgsite į savo balsavimų sąrašą, pamatysite tekstą. Atsižvelgiant į naujos vyriausybės e, paskirimą po užsitęsusios aklavėtės ir nesėkmingų pastangų, e, akcentuoja būtinybę Moldovos partijoms siekti politinio stabilumo, sėkmingai užbaigti reformas ir tikisi, kad naujoji vyriausybė sėkmingai pasieks reikšmingų rezultatų. Ačiū, ponė Galeri. Ar kas nors prieš šį pakeitimą? Jei ne, teikiu 20, jūsų balsavimą 26 punktą su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Atsiprašau, atmestas, sako pirmininkas. Norite patikrinti gerai? Puiku, patikrinkime. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 31 punktas dėl trijų dalių. Pirmo dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktas pakeitimas. Tikriname. Gerai, tikriname dėl trečios dalies, 31 punkto. Balsuojame, vartinį balsavimą. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktas pakeitimas, vardiniu balsavimu. Balsuojame. Votazione chiusa. Balsuoti baigiame. Atmestas. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 17 pakeitimas var, už, prieš. Atsiprašau, sako pirmininkas. Vardinis balsavimas balsuojame. Votazione chiusa. Balsuoti baigiame. Atmestas. 44 punktas pakeitimas žodžiu, kurį teikia panas Fleckenstein. Prašau žodis jums. Pirmininkė siūlome štai kokį pakeitimą. E, e, tai ir siūlome įrašyti žodžius atsižvelgia į. Ačiū, ponė Fleckenstein. Ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui? 40? narių, ar yra 40 narių? Ne, 40 nėra, todėl teikiame balsavimui šį pakeitimą. 44 punktas su pakeitimu žodžiu vardiniu balsavimu balsuojame. Votazione chiusa. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmas pakeitimas. Taip. Prašau. Dėl ko? Dėl darbo tvarkos taisyklių? Taip, pirmininkė. Buvo daugiau nei 40 narių atsistoję. Jūs neteisingai suskaičiavote. Norime, kad jūs patikrintumėt. Tai. Mi scusi. Emendamento 1, chi a favore? Atsiprašau, pirmasis pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Treč, antras pakeitimas. Vardinių balsavimų balsuojame. Votazione chiusa. Balsuoti baigiame. Atmestas. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Buvo absoliučiai aiškus rezultatas. Dabar periname prie tarpusavio gynybos sąlygos pagal ES sutartis 42 straipsnį. Pirmasis pakeitimas vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Šeštas punktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas punktas už, prieš, susilaikė, tikriname, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntas punktas. Vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vienuoliktasis punktas. Vardinių balsavimų balsuojame. Ar visi baigiame? Pritarta. Dvyliktasis punktas. Vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septynioliktasis punktas. Kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta. 18 punktas vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. H konstatuojamosios dalies punktas. Dėl trijų dalių pirmoji dalis vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečioji dalis. Vardiniu balsavimu vėlgi balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Į konstatuojamosios dalies punktas pirminis tekstas, kas už. Kas prieš? Susilaikė pritarta. Vardinis balsavimas dėl visos rezoliucijos. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar periname prie ES prioritetų. 2016 metų Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos sesijos. Antrasis pakeitimas. Keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 29 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis už. Uh, 18, dėl norite dėl 18 punkto pasitikrinti, tuomet balsuojame, tikriname. Balsuoti baigiame. Atmestas. 307 už, 320 prieš. Jei ne visi keliate rankas, neįmanoma visko pamatyti. 29 punktas dėl dviejų dalių, keliant rankas, kas už pirmoji dalis. Kas prieš? Susilaikė pritarta. Antroji dalis vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 31 punktas. Pirmoji dalis. Vardinių balsavimų balsuojame. Atsiprašau, 31 punktas, sako pirmininkas. Dėl trijų dalių 31 punkto. Pirmoji dalis keliant rankas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. Trečioji dalis taip pat vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 32 punktas. Pirmoji dalis, keliant rankas kas už, prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis vardinių balsavimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 34 punktas vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ir dabar 38 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis – vardinių balsavimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis – vardinių balsavimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 45 punktas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis. Vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis. Taip pat vardiniu balsavimu balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 46 punktas vardinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuoniasdešimt šeštas punktas vartinių balsavimų balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 89 punktas vardinių balsavimų. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. H konstatuojamosios dalies punktas. Pirmasis pakeitimas. Keliant rankas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Balsuojame dėl rezoliucijos viso teksto vardinių balsavimų. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Adesso passiamo alla relazione Geringer. Toliau Geringer Odenberg pranešimas. 2014 metų peticijų komiteto veiklos apžvalga. 11 pakeitimas, dvi dalys. E, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Bet patikrinkime, nes ne visi kelia rankas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Pakment rankas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Sakyčiau, kad atmestas, bet patikrinkime. Balsuojame. Votazione chiusa. Baigiame. Atmesta. Toliau penktasis punktas dvi dalis. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis. Kolegos, aš nematau pakeltų rankų, taigi patikrinkime balsavimą dėl pirmos dalies. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis. Pakliant rankas, kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. Penktasis pakeitimas. Gerai, patikrinkime. Balsuojame dėl antrosios dalies. Jeigu visi nekelsite rankų, tai Negalėsime priimti sprendimo. Baigėme balsavimą. Atmesta. Penktas pakeitimas. Pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštoji dalis. Pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntoji dalis. Pakeliant rankas, kas už. Atsiprašau. Atsiprašau Dabar šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame. Baigiame. Nepatvirtinta. Devintoji dalis, dvi, dvi dalis. Kas už? Prieš? susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Septintas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Vardinis balsavimas dėl 12 punkto, kas balsuojame. Baigiame patvirtintas. 21 punktas Vidalis, vardinių balsavimų, pirmoji dalis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 23 punktas, dvi dalis. Pirmoji dalis vardinių balsavimų. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 24 punktas, dvi dalis vardinių balsavimo. Pirmoji dalis, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 29 punktas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntas pakeitimas. Aštuntas kažus už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintas pakeitimas už prieš, susilaiko atmestas. Tikriname, balsuojame, baigiame. Buvau teisus atmestas. 34 punktas, pirmoji dalis rankų pakelimų kas už, prieš, susilaiko patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime, balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. 305 punktas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 44 punktas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Pirmasis pakeitimas, konstatuojama dalis E, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Na, ne visi keliate rankas, todėl patikrinkime, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Q konstatuojama dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Patikrinti. Gerai, tikriname Q konstatuojamą dalį, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. X konstatuojama dalis, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. AG konstatuojama dalis, čia dvi dalis taip pat, už pirmąją už, prieš, susilaiko patvirtinta, antroji už, prieš, susilaiko atmesta. Visa rezoliucija vardinių balsavimų. Pradame balsuoti. Patvirtinta. Ir visi skuba namo. Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Toliau periname prie balsavimo motyvų paaiškinimo pagal mūsų darbo atvarkę. Pradėsime nuo ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo. Tai yra rekomendacija, kurią parengė ponia Lunaček. Pirmiausia, kalbės pana Morvai. Viena minutė. Kur, e, elnézését kérem, úgy ért. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, rodoma nepagarba, jeigu pradame diskutuoti tokiomis sąlygomis.